kuri vyks Varšuvoje. Buvom e, susitikę su pirmininkiaujančios šalies atstovais ir e, jie taip pat aktyviai rengėsi šiai konferencijai, nes pirmininkaujančiai šaliai truputėlį padai svyla. Mes turime atitinkamai taip pat įnešti savo indėlį ir e, esame parengę atitinkamą rezoliucijos projektą. Tikiuosi, kad jam bus šiandien pritarta. E, ir galutinai galėsime patvirtinti rezoliuciją kitą savaitę. Prieš suteikdamas žodį abiem kolegiams ir kolegoms. Noriu pasveikinti mūsų tarpę poną Metskirį. Jis yra Tartautinio reikalų ir klimato strategijos e, skyriaus vadovas komisijos klimato kaitos generalinėme direktorate ir steiksiu jam galimybę dabar tarti įžanginį žodį, po to dirbsime toliau įprastinę tvarką. Prašau, ponė Mečgiri. Dankeschön, um, dass Sie mir das Wort erteilen. Ačiū už sutiktą žodį. Savo ruoštą mes taip pat norėtume tarti keletą žodžių apie Varšuvoje vyksančią konferenciją. Aš tęsiu angliškai, kadangi e, aš e, e, kalbėdamas apie klimato kaitą mieliau kalbu angliškai nei vokiškai. Um, not... Varšuvos konferencija ne ta, kurioj uh, E, tikėtumės e, priimti kažkokį susitarimą, ne taip kaip Kopenhagoje. Tačiau e, padėsime gairias 2015 metų Paryžiaus darbams. Konfer tai nereiškia, kad konferencija nebus nesvarbi, ji bus svarbi. Mes prieisime išvadų tarptautinių, dėrėsimės tarptautinių mastų ir išvados bus patvirtintos 2015 metais. Visos šalys dabar svarsto, kuo galėtų prisidėti prie 2015 metų susitarimo. Vyksta vieša diskusija apie tai, kasgi bus tam 2015 metų susitarime. 2015 metų sustarime turi būti nauji įsipareigojimai, kurie bus įgyvendinami po 20 metų. Tačiau daug kas e, tuo abejoja ir svarsto, kad reikėtų daugiau laiko, kad reikėtų tas, tos nutartis priimti vėliau. Taigi Lenkija, Varšuva, tai bus tik tai išeities ir paspirties taškas dėl 2015 metų susitarimo. Prezidentas Baroso, kaip žinote, yra įsipareigojęs peržiūrėti 20, 2030 strategiją. Taigi tai ir yra e, pirmieji žingsniai, kurie bus padaryti 2015 metų susitarimui. O tuomet su parlamentu uh, su valstybėm narėm bus diskutuojama, e, bus primama bendra ES pozicija, bus svarstoma, ką ES darys po 2020 metų. Taigi iš Varšuvos mes gausim tikslę žinutę, ką reikės daryti. Kai kurios besivystančios šalės prašys techninės pagalbos, kad apsispręstų, kaip jos gali prisidėti, tai nėra lengva užduotis Europoje. Kitas labai svarbus klausimas, kuris jau buvo aptartas šiandien ryte, yra daug daug ką reikia padaryti iki 2020 metų ir reikia peržiūrėti Durbano protokolą iki 2020 metų, kad, kuo mažiau, kad galėtume kuo labiau sumažinti atskirtį. Netokios išsivyščiusios valstybės ar besivystančios valstybės prašo, kad 2014 metai būtų tarsi paskelbti ambicingais metais, kai būtų pasiekti jų nusibriežti tikslai, kuriuos jie ketina pasiekti iki 2020 metų. Žinoma, kad ES tai bus sudėtingi debatai. Jau dabar numatyta, kad bus peržiūrėtas Kyoto protokolas, tačiau neaišku, ką reikės daryti su tom šalim, kurios nėra pasirašysios Kyoto protokolo. Taigi visa situacija yra saliginė. Jeigu visos sąlygos bus įvykdytos, tai šalis turės prisijungti ir išpildyti įsipareigojimus. Taigi mes turim užtikrinti, kad Varšuvoje tai viskas vyktų sklandžiai ir ne tik Europos Sąjunga bus įtraukta į darbo tvarkę, taip pat ir kitos valstybės. Kalbant apie įgyvendinimą, tai beveik jau yra pamiršta, kad per pastaruosius keturis metus buvo priimta nemažai sprendimų. Mes tarsi jau užvertėm e, dėrybų dėl klimato kaitos skyros, skyrių ir tai, ką mes padarėm, tai padarėm per ketvirtą metų. 80 procentų visų teršalų E, jau yra reglamentuojama, ES pradeda vykdyti Kyoto protokolo įsipareigojimus. ES lygmenių taip pat žadama ratifikuoti, bet e, tam reikia, kad ir visos 28 valstybės ir jų nacionaliniai parlamentai ratifikuotų šį protokolą. Taigi, ką mes jau padarėm? Mes jau pradėjom įgyvendinti nuo 2013 metų sausio mėnesio. Mes jau pradėjom vykdyti Kyoto protokolo įsipareigojimus. Taip pat ir kitos šalys pradėjo įgyvendinimo protokolą ir Varšuvai pasižiūrėsim, koks progresas yra pasiektas, kiek jau yra įgyvendinta kai kurioms uh, naujoms institucijoms, finansavimo komitetų, žalių technologijų centrui ir tinklui. Taip pat bus aptariamos ir reikia, kad visos šios institucijos e, būtų finansuojamos ir puikiai veiktų vienas iš pačių sudėtingiausių klausimų, kuris bus aptariamas Varšuvoje, yra finansavimas. Tai buvo Kopenhagos įsipareigojimas surinkti šimtą. 100... 100 milijardų JAV dolerių. Mes buvom paprašyti pasakyti, kiek kaip mes e, pasieksime, surinksime šią sumą iki 2020 metų. Jūs taip pat e, esate susiję su biudžeto procesais ir žinote, kad labai sudėtinga yra parengti biudžeto pasiūlymą. Ir tą turėtų padaryti ne atskiros valstybės, bet ES bendrai. Mes turim parodyti, kad e, prisidedam prie uh, besivystančių šalių įsipareigojimų, kad ir, jie galėtų, kad ir to šalis galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Valstybės narės dabar peržiūri savo, savo finansus, kad galėtų pasakyti, kokias sumas galės skirti nuo 2014 metų. Vienas, vienas iš pagrindinių klausimų įtrauktų į darbo tvarkę bus finansavimo fondas. Jūs tikriausiai žinot, kokia yra e, teršalų rinka. E, žinot, kad nėra didelės pasiūlos anglės dioksido mažinimo kvotom e, besivystančios neturtingos valstybės sako, kad tikrai yra didelis tokio fondo poreikis. Kai kurios valstybės nori, nori mielai įsipareigoti ir įstoti į šį fondą, o komisija e, taip pat turėtų stengtis e, padidinti resursus skirtus šiam fondui. Taigi Kaip matote, darbo tvarkė yra pakankamai plati, bus priimta daug techninių klausimų, bet taip pat vyks ir politinės diskusijos. Mums svarbus yra klimanto finansavimo klausimas, kad galėtume pasiekti 2015 metų susitarimo. Neturėtume leistis į pernelyg didelės politinės batalijas turim paremti pa, savo partnerius Afrikos, e, ats, Europos vardu. Turim paremti Afrikos valstybės ir turim pateikti aiškius atsakymus į klausimus susijusius su aplinkosauga. Dėkuoju. Ačiū, ponia Metskiri, už šią įžangą. Ir platų paveikslą, kurį mums nušvietėte. Mes turėsime savo delegaciją, kuri keliausi į Varšuvą ir jau šiandien iš ryto buvo aišku, jog turime reikalauti iš ES ir jos valstybių narių konkrečiai labai rimtai visą tai finansuoti, kad nebūtų e, sudedami į vieną vietą atskiri, nedideli e, finansavimo šaltiniai, nes praėjusį kartą jau uh, aiškiai pamatėme, kad tarptautinėms, e, tarptautinėms delegacijoms negalėjome paaiškinti, ką konkrečiai, kaip konkrečiai finansiškai ES gali prisidėti. Taigi tuos dalykus būtina sureguliuoti. Tačiau jau e, daug žingsnių yra padaryta, ši konferencija bus labai reikšminga, yra daug svarbių temų, kurios. E, mums yra labai reikšmingos, kaipgi ateityje turės būti plėtojama ši politika ir kokiu konkrečių žingsnių reikės imti ateityje. Mes turime pagaliau veikti. Ir, ir, Net jeigu politinė, politinė valia yra parodoma, ne, jo, jo, jo, jos paskui ją neseka konkretų žingsniai, tuomet mes esame labai neįtikinami. Taigi, pavyzdžiui, pristaikymo prie klimato kaitos žingsniai turi būti atitinkamai finansuojami ir tą būtina užtikrinti. Uh, Tai mes šią diskusiją labai gyvai patyrėme šiandieną po balsavimo iš ryto. Dabar pereikime prie e, kitų kalbėtojų. Pirmiausia, e, suteiksiu žodį Karl Heinz Florensui, senam mūsų kovotojui COP konferencijose. Taigi, Karl Heinzai, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Šį kartą pirmiausia norėčiau šalia savęs pasveikinti jauną E, žmogų, kuris taip pat yra didelis kovotojas. Munting. Iš jo veido matyti, kad jis yra didis kovotojas, bet jis taip pat yra geras senas mano draugas ir aš, mes toliau bendradarbiausime ir dėl to aš savo leidau jį pasodinti šalia savęs. Taip, Hemo nuoširdžiai sveikintave čia atėjus. Jam čia sėdėti maloniau. Negaliu to pakeisti. Mm, tačiau tai netaps nuolatinę praktiką, nesjaudinkit. Pone Metskiri, buvau kiek nustebęs, kai komisija pareiškė, kad jeigu dabar pradėsime, e, pradėsime e, mobilizuoti savo įnašus, e, man atrodo, mums tam dar yra pora metų, nes labai svarbu ir stebėti nacionalinę politiką Galime reikalauti tik tai, kažko reikalauti tik tada, kai išsiaiškinsime, ko konkrečiai ES nori ir ką ketina daryti. Tai aš norėčiau, kad komisijos atstovas gal paaiškintų šį aspektą, gal aš nepakankamai dėmiai klausiausi. Na, mes tenksimės konstruktyviai bendradarbiauti, ieškoti kažkokių pozityvių e, pozicijų. E, ir viską žvelgti bendrai, tačiau mums atsiveria naujas šansas po Durbano e, ir kitaip atrodo ir pasaulis. Gal mums reikia tikrai naujo klimato pakto, kuris būtų kitoks, naujoviškas, skirtusi nuo likščiolinio. Jeigu mes šito norime, tuomet man kyla klausimas, ar tos struktūros, kurios dabar egzistuoja, aš jau keletą metų kritikuoju jas, uh, Tai yra dėrybos jungtinėse tautose, ar jos nėra jau pasenęs instrumentas, jeigu 180 valstybių e, stengiamasi pasiekti vienbalsiško rezultato. Monrealio protokolas yra puikus to pavyzdys. Mes turime kitą sistemą ir e, ta sistema mums duoda gerų rezultatų, net jeigu jie nėra tokie, kokius e, mums e, pristatė Lenkijos ministras, kad jie yra, turi būti paprasti, e, malonus, taip nebus, nes iš tiesų bus ir nemalonių dalykų. Ir pereikime prie to, kas bus nemalonu. Manau, kad pirmiausia, turime sustaikyti su tuo, kad yra tam tikrų interesų grupių ir nustatyti, ko konkrečiai jos turi, e, e, joms galima siekti. Taip pat kitas dalykas, e, mums reikia užtikrinti tinkamą finansavimą, kaip tą minėjo ir pirmininkas. Negaliu čia minėti visų dalykų, tačiau, pavyzdžiui, kokios kokią teisinę formą tokia sutartis turės, ar tai yra kažkoks, e, kažkokia sutartis, kurioje viską e, bus, reikės griežtai nustatyti ir nurodyti, ir kadangi bus pavojus, kad ne visi tų nuostatų laikysis. E, ir CDM, pažiūrėjau, buvo mechanizmas, kurį aš pats ilgą laiką labai gyniau, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad jis nėra pakankamai efektyvus. E, kaip yra su MRF, MRV. E, taigi, ir taip pat nėra visiškai aišku, taigi aš manau, kad mums dar reikia padirbėti. Šiandieną mes girdėjome, ko tikisi konferencijos šeimininkai ir reikia jiems suteikti impulsų. Meksika buvo puikus pavyzdys, kaip galima dirbti ir aš tikiuosi, kad e, po naujosios klimato kaitos komisijos ataskaitos mes e, galėsime išsiaiškinti, kaip toliau dirbti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad ne tik tai darytume kažkokią neįgiamą įspūdį visame šio kontekste. Tikrai e, labai e, viskas neturi prasmės ir, ir, ir nėra vilčių. Juk yra nemažai šalių ir regionų šiame pasaulyje, kurie iki šiol puikiai dirbo ir mums reikia su jais susi, E, susivienyti, ar tai būtų Pietų Koreja, ar Australija, ar panašiai. Mums reikia dėrybose susėsti kartu su savo partneriais ir ieškoti bendrų strategijų, kad įgytume pakankamą svorį tose dėrybose. Be, be svorio mes e, neturėsime jokios įtakos. Ačiū Karl Heinz Florencui. Jenseno nėra šiandieną čia, turiu už jį atsiprašyti ir pateikti jo pasisakymą. Nors e, mūsų kompetencijos yra ribotos, bet reikia pasinaudoti bet kokią e, galimybę nau, užtikrinti, kad e, Dohos rezultatai nebūtų vien tik tai popieryje, kad jie būtų pasiekti ir pasiekti 2015 metų susitarimą. Mums reikia kuo skubiau įgyvendinti nustatytus įsipareigojimus iki 2020 metų. Mums labai svarbu kalbėti ambicingai ir pasiekti nusistatytų tikslų iki 2015. E, kalbant apie miškų nykimą, tai taip pat iki 2015 metų e, reikia įrašyti. Tie klausimai yra svarbus Danui Jorgensenui, aš galiu tik pritarti jo nuomonė ir manau, kad šios klausimus įtrauksime į darybų darbo atvarkę. Dabar užsiregistravo kalbėti Alde frakcijos vardu Korin Lepaš. Prašau. Ačiū. Pirmininkė, pritariu anksčiau kalbėjusių kolegų mintims. Mes Keli iš mūsų dalyvavo visose sustikimuose po Kopenhagos klimato kaitos viršūnų sustikimų, kaip ir Karlas Hansas Lorenzas. Ir iš tiesų kiekvieną kartą patirdavome tą patį nusivylimą, pirmiausiai dėl to, kas pažymėta taip pat ir rezoliucijoje, nes būtent mūsų delegacija turėdavo atlaikyti visą darybų naštą. Tačiau susidarydavo įspūdis, kad kai tik susitardavome dėl minimalaus kompromiso, vėl kažkas pasiūlydavo kažką naujo. <clears throat> Manau, kad mums reikia ieškoti sąjungininkų, suformuoti tokią šalių grupę, kuri galėtų daryti spaudimą visiems likusiems tam, kad reikalai rimtai pajudėtų iš vietos. Taip pat manau, kad mums reikėtų išeiti už tam tikro užburto e, rato. Dabar e, jau tris kartus išėlės tose viršūnių sustikimuose kalbama apie tą 100 milijardų dolerių iki 2020 metų. E, ir mes kalbame apie finansavimo bendrais žodžiais, tačiau niekas iš tiesų nežino, kaip jis konkrečiai atrodys, kokios šalis kiek ketina mokėti į tą kovos su klimato kaita fondą. Manau, kad e, turėtume užsibrėžti labai aiškius tikslus. Taip pat e, manau, kad tiek parlamentas, tiek visa Europos Sąjunga po šio viršūnių sustikimo jaustusi sustiprėję, jeigu žinotų, kokie konkretus tikslai yra nustatyti ir kokių jų reikia siekti. Ačiū, Korinė Paš, dabar pas Aigot. Ačiū pirmininkė, taip pat už suteiktą bendrą informaciją apie su Varšuvos klimato kaitos viršūnių sustikimu siejamus lūkesčius. Aš tikrai nemanau, kad ten įvyks kažkokie revoliuciniai pokyčiai, galbūt kai kas jų ir norėtų, tačiau tikrai žinau, kad nieko ten ypatingo nevyks. Galbūt tai bus e, parengiamasis etapas ruošiantis 15 metų Paryžiaus klimato kaitos e, jungtinių tautų konferencijai. Galbūt kai kurie kolegos jau pavargo nuo šių dažnų susitikimų, tačiau vis tik tai reikia pažymėti, kad lūkesčiai 2000, e, siejami su 2015 nebus maži ir nuo 2009 tie lūkesčiai yra pakankamai dideli, tačiau po to jie truputėlį vis, vis labiau tampa nuvilinčiais. Aš manau, kad mums reikėtų atitinkamų pokyčių rengiantis 15 metais, nes tuomet mes jau turėsime pristatyti konkrečių, konkrečius rezultatus. Ir jeigu mes jau nieko nesitikėsime iš 15 metų, tai kiti jo labiau nesitikės. Todėl turėtume pirmiausiai patys dėti kuo daugiau pastangų šią linkme. Galbūt mm, ta konferencija nebus labai lengva, tačiau reikės padėti pamatus Paryžiaus konferencijai, kitaip ji nesibaigs sėkmingai. Taip pat reikia mums aiškiai įvertinti Kopenhagos pamokas. Mano nuomonė, mes turėjome pasimokyti iš Kopenhagos tos būtinybės nelaukti iki paskutinės minutės prieš pateikiant galutinius pasiūlymus turime aiškiai suprasti, kad šiais metais Varšuvoje mes bent jau turime susitarti dėl to, kaip reikia vertinti procesus ir kokios pozicijos laikytis tų procesų, kurie turės prasidėti 15 metais atžvilgių. Tikrai nereikia laukti iki 15 minutės ir e, tikėtis, kad kažkas įvyks. Ir aš mm, e, Palankiai vertinu Vankimūną e, mintis surenkti tarpinį renginį 14 metais, kuris turėtų leisti dar geriau pasirengti 15 metų Paryžiaus konferencijai. Būtent dėl tų svarbiausių gairių ir krypčių turėtume susitarti, nes jeigu lauksime iki 15 metų lapkričio mėnesio ir tik tada kažkokius pasiūlymus pateiksime, tai galime tikėtis tų pačių rezultatų Paryžioje kaip ir Kopenhagoje. Mes turime jau 14 metais e, pasitelkti mokslininkų vertinimus, išvadas ir aiškiai pasakyti, kokios konkrečios šalis turėtų pradėti dėti daugiau pastangų. Kita strateginė Kopenhagos pamokų dalis yra susijusi su tuo, ką mes išmokome Dohoje. Dohos sus, sustikimas buvo vienas iš sėkmingiausių dėl to, kad e, Europa sugebėjo e, sudaryti alijansą su uh, salų valstybėmis ir su Afrikos sąjunga ir tai paskatino Kiniją, Indiją, kitas šalis imtis atitinkamų veiksmų. Taigi noriu paklausti, ką dabar Europa galėtų pasiūlyti toms pasaulio dalims, daugiausiai Afrikos Sąjungai ir salų, kuriams grėsia užpilimas arba išnykimas valstybėms tam, kad iš tiesų galėtume parengti plačių žmonių planą iki 15 metų. Priešingų atveju niekas mumis netikės, jie galvos, kad Europa tik tai kalba labai ambicingai, tačiau nieko konkretaus nesugeba pasiūlyti. Tik mes turime būti patikimi kitų, man anksčiau minėtų regionų atžvilgių, tam, kad galėtume daryti spaudimą Kinijai, Indijai, Jungtiems valstijoms ir kitoms šalims, nes ta strategija pasiteisino Durbane. Bet Dohoje ta strategija taip gerai neveikia, taigi mes turėtume dabar pagalvoti apie tai, ką tom šalims galime mainais už paramą pasiūlyti. Pabaigai gal šiek tiek ciniškų minčių pateiksiu dėl kovos su klimato kaita. Kitą savaitę e, bus pateikta nauja klimatos, klimato kaitos komisijos ataskaita ir kitą savaitę dar kartą paaiškės labai aiški mokslo pozicija dėl klimato kaitos. Mes privalome nusistatyti dviejų laipsnių e, klimato kaitos šiltėjimo tikslą. Ir aš manau, kad kitą savaitę vėl sulauksime atitinkamo signalo iš mokslininkų. Tikiuosi, kad lapkričio mėnesį Europa galės imtis konkrečių žingsnių, kad tas tikslas būtų nustatytas. Mes turime pradėti tikėti tuo, ko patys siekiame, nes priešingų atveju pradėsime rystis į pakalnę ir viskas baigsis blogai. Ačiū. Ačiū Basui Aikutui, dabar krytam Arsenis, po to jau eina. Dėkoju. Manau, kad buvo pateikta labai gera analizė. In... Varšuvoje, kaip jau buvo minėta, turėtume įtikinti savo E, partnerių sudaryti sąjungą. Jau rezultatų durba nepasiekėm tikrai neblogų. Tačiau Dohoje e, nebuvo pasiektas susitarimas toks, kaip buvo pasiektas Durbane. Ir dabar mes vėl turim parodyti kažkokius rezultatus mes turim, mes esam Europa ir mes turim rodyti pavyzdį, mes turim daug teisės aktų, mes e, turim ypatingus reikalavimus mūsų e, įmonėms. 19 e, valstybių po Kopenhagos konferencijos priėmė naujus teisės aktus. 19 valstybių parengė naujus teisės aktus ir tuos e, teisės aktus patvirtino jų vyriausybės. Taigi, kalbant apie reglamentus, tai tikrai darome pažangą šioje srityje, bet, bet mūsų reputacija nėra pakankamai gera dėl to, kad mūsų prašoma konkrečių tinklų finansavimo ir įsipareigojimų. Mes turim pateikti galutinius teisės aktus dėl LULUCF, RED ir taip toliau. E, šie teisės aktai labai yra parankus, daug padeda. Bet e, me, iš mūsų vis dar prašoma kažkokių konkrečių veiksmų ir rezultatų. Jeigu neatgausime pasitikėjimo, uh, mumis, jeigu mūsų partneriai mumis nepasitikės. Tai rezultatai Varšuvoje tikrai nebus geri. Ir perspektyvos tome 2015 metų susitarimo nebus geros. Taigi Varšuvo susitikimas yra labai svarbus. Mes aiškiai turime renktis jam, mes turime renktis 2015 metų susitikimui, mes turim parengti programą ir darbo atvarkę, kaip mes vykdysim visus įsipareigojimus, kaip mes ruošimės 2015 metais ir kokiu rezultatu 2015 pasieksime. Priešingų atvejų neturėsim galimybės, taigi turim prisidėti, turim rasti kažkokių būdų, kaip tą padaryti. Kalbant apie miškų nikimą, tai vėlgi reikėtų į tai atsižvelgti. Ja. Ačiū jo Lainin. Pažvelgus į praėjusių metų rezoliuciją ir šimetinės rezoliucijos projektą, uh, Galiu tik tai pakeisti miestus, do, išbraukti Dohą, įrašyti Varšuvą, temos tos pačios. Žalėsis klimato kaitos fondas yra vis dar tuščias, gigatonų spraga lygiai tokia pati. Europos Sąjunga šiek tiek pasispardė, kad išlaikytų įtaką šiame procese, bet tai ir viskas pat baiminuosi, kad bus tokių interesų grupių, kurios visą šį reikalą vertins kaip neipatingai svarbu ir stengsis tą visą procesą uždėlsti. Tad norėčiau sužinoti, ar ponas Metskeris jaučia tokią tendenciją, ar yra šalių, kurios sako, na, kodėl mums reikia siekti to sutarimo 15 metais, mes dar turime laiko iki 20-ųjų. -ųjų Tai gali vykti nebūtinai Paryžiuje, bet kitoje COP konferencijoje. Manau, kad mums reikia pabrėžti to reikalo svarbą. Būtent tą mes ir darome savo rezoliucijos projekte. Mes ne, negalime prarasti laiko. Priešingai mes per nelik daug jo jau išvaistėme. Kalbant apie tas gigatonų dydžio spragą, kyla klausimas, ką ES gali pasiūlyti. Mes priėmėme tą sprendimą mažinti e, taršalų kiekį 20 procentų iki 20-ųjų ir parlamentas visuomet buvo kiek ambicingesnis ir tiek Kankūne, tiek Durbane, tiek ir Dohoje mes e, visuomet didžiąją balsų daugumą priemėme dokumentus, kuriuose teigiame, jog ši pasaulio dalis, šis regionas yra toks e, turtingas ir toks didelis teršėjas, kad turime prisimti didesnius įpareigojimus nei 20 procentų mažinimas. Aš nebesu tikras, ar e, ir tas. E, tikslas nėra po truputėlį silpninamas, nes daug, atsirado daug abejojančių Karl Heinz Florensas e, purto galvą. Aš tikiuosi, kad iš tiesų mes ne, nesustosime šitoj vietoj, nieko neišsigastime ir netgi pareikalausime daugiau negu 20 procentų. Mes e, E, siekiame tokio tikslo neturi iki 20 metų, aš manau, kad mums jau šiuo metu mes pasiekę labai nemažai, netgi daugiau nei numatyta, tai galėtume prašyti, reikalauti siekti daugiau. E, jo labiau, kad dėrybose, jeigu mes nereikalausime didesnio įsipareigojimo, tai kas tą darys? Yra ir kitų dalykų, kaip e, hidroflora vandenilio dujos, automobilių teršalai, Ir ES čia taip pat laikosi savo įsipareigojimų ir jos dar labiau griežtina, mes turime tą 30 procentų reikalavimą. Aš manau, kad mums reikėtų suvienyti visoms frakcijoms ir reikalauti dar daugiau, dar 13 metais. Manau, kad tas pasiryžimas dar yra. Kaip sakiau, klimato kaitos fondas tuščias. Mums nuolat, reikia nuolat minėti novatoriškosius e, energijos šaltinius ir e, taip pat ieškoti kažkokių naujoviškų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, CO2 e, mokesčio arba pajamų iš prekybos emisijomis sistemos ar finansinių sandorių mokesčio įplaukų. Visą tai reikia konkretizuoti. Norėčiau paklausti pono Metsgerio, kokią reikšmę turi faktas, kad e, Bonoje veikia viena darbo grupė, e, kuri turi išsiaiškinti, kaip e, įvertinti, kaip išmatuoti CO2 išmetimus ir kaip siekti to dviejų laipsnių tikslo. Varšuvoje tas klausimas, e, e, jeigu jis nebus išpra, išspręstas, tuomet Varšuvoje jisai tiesiog pakips ore ir mes taip ir neišsiaiškinsime. Taip pat noriu pažymėti, jog egzistuoja tas, ta, tas ta dabartinė sistema, tai yra jungtinių tautų organizacijos kontekste e, taikomas mechanizmas, o mes žinome, kad ši sistema veikia labai lietai. Kita savaitė įvyks pasaulio miestų, miestų merų e, konferencija iš tiesų e, būtent vietos lygmenių vyksta nepaprasti dalykai ir miestai labai aktyviai įsijungia į šios procesus. Ir aš manau, kad ekonomikos atstovai, įmonės, verslas taip pat yra dviejopo pobūdžio. Tai yra senosios įmonės ir naujosios, naujasis verslas, kuris daro daug iš savo paskatų. Aš manau, kad abu šios komponentus reikės e, aptarti ir Varšuvoje. Ir taip pat mūsų rezoliucijoje. Pirmininkas, ačiū Jolainen. Dabar Dubrovka. Yeah, sorry. Hvala, <clears throat> hvala vam lijepo. Da, interesantno je slušati ovu temu i činjenica je da mi kao zemlje članice moramo učiniti nešto konkretno kako bi pojačali djelovanje. Isto tako... Valstybės narės eh, privalo imtis konkrečių e, žingsnių tam, kad eh, galėtų prisijimti papildomų įsipareigojimų kovos su klimato kaita fondas ištuštėjo, reikia ieškoti būdų jį vėl pripildyti finansinėmis lėšomis, ieškoti naujų partnerių, besirengiant e, Varšuvos konferencijai. Puikiai žinom, kad e, šiam žaidimui iki šiol vadovaudavo didžiosios šalis ir reikia pažiūrėti, ką ES, kuri vienė 28 šalis, galėtų pasiekti, ką nuveikti, nes e, Europa šioje struktūroje tikrai yra pakankamai didelis kontinentas. Aš e, prieš kurį laiką dalyvavau savivaldybių kongrese ir pasaulio mastu Jame buvo atsovavimas tokios šalis kaip Rusija, Turkija, kitos pramoninės šalis, tačiau mes ta, tame renginėje iš tiesų nedaug e, girdėjusi minčių iš ES kaip tokios ir pasiūlymų. Taigi nedaug tikimės iš e, šios konferencijos Varšuvoje, tačiau taip pat tikimės, kad ir Paryžiaus konferencija netaps naujaja Kopenhaga miestų ir savivaldybių vadovų aukščiausio lygio susitikimas taip pat bus labai svarbus, nes e, jame dalyvaus e, taip pat ir mažesnių miestų savivaldybių atstovai. Žmogaus teisų lygmo taip pat yra labai svarbus, mes daug apie jį kalbame. Man kyla klausimas, ar gamtos apsauga neturėtų būti laikoma sudėdamąją žmogaus teisų dalimi, susijusi su tokiamis žmogaus teisėmis kaip teisės sveikatos apsauga, į geros kokybės, tinkamos kokybės geramą vandenį, švietimą, mokymą. Kėl klausimas, ar pasaulio piliečiai neturėtų per aplinkosaugą taip pat to siekti. Dabar reikia e, rengti konkrečius sprendimus ir ruoštis 2015 metų susitarimui dėl kovos su klimato kaita ir konkrečių tikslų užsibrėžimui bei jų sėkimui e, gyvena darbo atvarkė iki 20 metų. Ačiū, steiksiu žodį dabar komisijai, sako pirmininkas, buvo užduoti keli klausimai, galbūt išgirsime jos atsakymą, prašau. Thank you very much. And, um... Dėkoju. Iš tiesų uždavėte keletą klausimų. Ponas Florensas domėjosi, kaip pati ES ruošis 2015 metų dėryboms, kuo ES galės prisidėti. Kitais metais planuojama pradėti diskusiją, vadovų diskusiją ir nusibriežti pagrindinius darbo tikslus. Komisija per pastaruosius metus jau padarė nemažai, bet mūsų buvo paprašyta parengti detalesnę analizę ir pasižiūrėti, kaip gali prisidėti kiekvienos atskiros valstybės narės ir ką bus galima padaryti po 2020 metų. Be to turim pasimokyti iš ne Europos Sąjungos pamokų, kaip buvo primama e, Kyoto strategija. Tačiau manau, kad e, reikės dar ne, vieno, ne vienos popietės parlamente, kad galėtume aptarti šiuos klausimus. Šie debatai tikrai pareikalaus nemažai laiko kitais metais, kad ES būtų pasirengusi atsakyti, ką gali pasiūlyti tarptautinėse dėrybose prieš vasaros atostogas Jungtinė karalystė pateikė savo pozicijas, teigė, kad e, iki 2020 metų 40 e, padidins e, savo anglės dvideginio išmetimo sumažinimą iki 40 procentų. Taigi matau, kad ir valstybės narės ruošiasi šioms debatoms intensyviai buvo užduotas ir kitas klausimas. Ką galim padaryti, kad mažos salos, Afrikos valstybės mumis pasitikėtų, kad mumis pasitikėtų mūsų partneriai. Šiuo metu vyksta didelė konferencija, šių valstybių atstovai yra Bruselyje ir su ES diskutuoja, kaip pagerinti bendradarbiavimą ateinančiais metais. Jau pagrindiniai skaičiai yra nubrėžti, dabar reikia pradėti mąstyti strategiškai, ką darysime e, dėl e, klimato kaitos pokyčių. Taigi Briuselyje jau yra atvykę valstybių atstovai, kad aptartų e, praktinius dalykų, dalykus. Taigi mes ne tik deramės, kalbame, bet ir priemame kažkokių e, praktiškų veiksmų. Iš mūsų tikimasi konkretaus bendradarbiavimo ir konkrečių veiksmų. Taigi tiek mes galim papasakoti, ką darome ES lygmenių. Dabar dėl e, CO2 taršos mažinimo emisijų. Mes turim parengti kitą progreso pažangos ataskaitą. Vienas skaičius jau buvo paminėtas, kiek mes sumažinome CO2 teršalus. Ir mes tikrai mažinome labiau, negu kad mes buvome pažadėję pirmojų laikotarpių ir nors e, CO2 tarša mažėja dėl ekonominės recesijos, bet visgi rodikliai jau yra geresni negu kad mes žadėjome. Taigi einame tinkame linkme ir mes siekiame to, ką žadėjom pasiekti iki 2020 metų. Taigi mūsų ambicijos e, yra tikrai didelės ir mes esam patikimi. Buvo aptariami ir teisės aktai tiek parlamente, tiek taryboje. Ir kai jie bus patvirtinti, tai tuomet ES žinos, kuria kryptim veikti ir kaip dėrėtis tinkamai kitais metais. Buvo taip pat užduotas klausimas apie diskusijas Bonoje nebuvo galima pradėti dėrybų. Tai buvo po Dohos konferencijos. Tie, kurie dirbo Dohos konferencijai, tai turbūt prisimenate, kad buvo labai įdomi 3 minučių 40 sekundžių išvada, kai buvo aptarti visi pagrindiniai devini sprendimai labai dideliu greičiu. Ir tie, kurie matėte, kurie matėte transliaciją, žin, matėt, kad buvo vienas, e, kad Rusijos federacija bandė sustabdyti visą šį procesą ir ne tik savo vardu, bet ir Ukrainos ir Baltarusijos vardu. Tai ir Bonoje darbo tvarkė nebuvo patvirtinta. Tačiau buvo susisiekta su Rusijos e, federacija, stengiantis išspręsti šią problemą prieš susitinkant Varšuvoje. Ir aš labai tikiuosi, kad e, šios e, grupės e, galės tęsti darbą Varšuvoje ir pasiekti, prieiti tam tikrų išvadų. Tačiau negaliu patikinti, kad taip bus šimtų procentų. Žinot, kad dėrybose kartais būna įvairiausių netikėtumų. Ir dabar vyksta daug dalykų, ne tik e, vyriausybių lygmenių, bet ir miestų merų lygmenių. 40 e, didžiausių miestų e, patys tengiasi sumažinti taršą ir Europos Sąjunga skatina dėrybas, stengiasi parodyti, kokie bus tokių iniciatyvų rezultatai. Vieni sako, kad gal ne, nevyksta, kad nereikia apskritai jokių veiksmų vyriausybių lygmenių. Galbūt viską reikėtų palikti merams ir savivaldybių kompetencijai, bet reikia būti atsargiems, nes negalima pakeisti e, vyriausybės įsipareigojimų. Nes nauji įsipareigojimai pasirašomi vyriausybių, valstybių lygmenių. Aišku, Taigi merai negali pakeisti vyriausybių vadovų, galima tik papildyti tuos įsipareigojimus. Dėkuoju. Dank. Dėkuoju. Taigi dar turime ką nuveikti. Šiandieną kalbėjęs ministras iš Lenkijos labai teigiamai žvelgia į ateitį. Aš tikiuosi, kad mes galime taip pat būti optimistiškai nusiteikę. Tikiuosi, kad Varšuvoje e, pakalbėsime, pasidėrėsime, kiek įmanoma, su didesniu skaičiumi žmonių, nevyriausybinio organizacijų atstovų, asociacijų atstovų, verslo atstovų. Tačiau prieš išsiųsdami savo delegaciją į šį renginį mes priimsime, patvirtinsime, e, turėsime patvirtinti žodinius klausimus iš mūsų pusės skirtus komisijai ir tarybai. Ar sutinkate su tuo, kad mes juos patvirtintumėme? Prašau pakelti rankas, kas prieštarauja. Ne, nieks neprieštarauja, taigi vienbalsiškai juos patvirtiname. Dėkoju. Rugsėjo 23 dienos terminas yra nustatytas pakeitimų pasiūlymams. Spalio 10 balsuosime komitete, o plenarnėje sesijoje balsuosime e, spalio 2 sesiją, e, tai yra spalio 21-22 dienomis. Kitas darbo atvarkės punktas yra skirtas temai žalioji infrastruktūra e, gamtinio kapitalo puoselėjimas Europoje. Prieš visiems išsiskirstant mes gal iš karto patvirtinkime žodinį klausimą, kas už, kas prieš susilaiko priimta. kad būtų sėkmingai padirbėta. Taigi, pereikime dabar prie atskirų autorių, suteiksiu jam žodį, pirmiausia, ponė Liotart. Cari colleghi, condivido pienamente sia il testo della risoluzione della Commissione europea. Aš manau, kad Ši tema yra labai svarbi, taip pat su jie susijusi rezoliucija, žalioji infrastruktūra, aplinkai palanki infrastruktūra bus labai svarbi ateities teritorijų planavimui, nes ši infrastruktūra atliks labai svarbu vaidmenį, siekiant ypač miestuose pagerinti oro kokybę, taip pat siekiant e, išvengti potvinių kurti poilsio vietas miestuose. Ši infrastruktūra labai svarbi Europos ekosistemoms. Žalioji infrastruktūra paskatins inovacijų procesus įgyvendinant atitinkamos projektus, todėl aš norėčiau, kad Europos komisija pateiktų pasiūlymus dėl atitinkamų finansavimo priemonių ir numatytų biudžete atitinkamas finansavimo priemonės eilutes šiems projektams. Kartu svarbu pažymėti, kad infrastruktūra žalioji labai svarbi bus regionų plėtrui bei bendrai žemės ūkio ir žuvininkystės politikai. Tam, kad šią infrastruktūrą būtų galima teikti paramą, reikia pasirinkti integruotą požiūrį ir į e, vykstančius procesus privalo būti įtraukti visi suinteresuoti subjektai, piliečiai, savildos institucijos, viešos ir privačios struktūros ir svarbu priimti tinkamus sprendimus įgyvendinant infrastruktūros projektus. Manau, kad um, žalioji aplinkai palankiai infrastruktūra gali pritraukti nemažai investicijų, tokiu būdu būtų galima skleisti teigiamą patirtį ir e, tokiu būdu užtikrinti tvarę, Europ, tvaro ES vystimasi, kuris būtų e, naudingas aplinkai. Ačiū ponai Tatarelai, Editai Estrelai žodis dabar. Ačiū ponė pirmininkė. Aš pritariu komisijos komunikato pasiūlym nuostatams, taip pat e, klausimų nuostatams iš tiesų dažnai e, tie privalumai, kurias teikia gamta, nėra pakankamai įvertinami arba netgi ne, nepakankamai įvertinami. Dažnai mes Europoje savo veiksmais keliame grėsmę gamtai, tokiu būdu keliame grėsmę ilgalaikiam tvarumui ir sudarome prielaidas kilti gamtos katastrofoms, kolegos jau apie jas minėjo. Žaliosios infrastruktūros plėtra labai svarbi ypač miestams, nes miestuose gyvena 60 procentų ir daugiau ES piliečių. Žinoma, gyventi miestuose piliečiams yra patogiau, tiek atskirai, tiek ir bendrai gyventi. Tų privalumų yra labai įvairių. Tačiau ne, galime pamiršti, kad būtina kovoti su klimato kaita. Tam, kad tie privalumai išliktų. Tik žengdami konkrečius žingsnius mes galėsime sumažinti CO2 taršą, padaryti orą, kurio kvepuojame, švaresnį vandenį, E, geriau išvalyti sugebėsime, galėčiau jums visą sąrašą pateikti, tačiau manau, kad visus šios aspektus jūs puikiai žinote. Taigi labai svarbu siekti pažangos įgyvendinant visus e, užmojus, kuriuos čia svarstome. Taip pat labai svarbu, kad komisija galų gale mums pasakytų, kaip ji ketina skatinti žaliosios infrastruktūros plėtrą E, bendros Europos infrastruktūros kontekste, kad e, mums pristatytų konkrečias priemonės, kurias pasitelkus bus žaliosios infrastruktūros projektai įgyvendinami per būsimą daugiametę finansinę programą, jos kontekste. Taip pat komisija mums privalo pranešti, kaip ši politikos sritis e, gali būti geriau integruota į visas kitas finansinės priemonės ir e, kitokias priemonės, kurias yra patvirtinusi ES, taip pat ir informacijos sklaidos projektus. Nes labai svarbu, kad e, būtų pristatyti konkretų žingsnį, kaip visi projektai bus įgyvendamės. Komisija kalba apie įvairius žaliosios infrastruktūros projektų E, vystimus e, susijusius, pavyzdžiui, su programa Natura 2000 ir e, Dėl to, dėl šių minėtų priežasčių labai svarbu gauti iš komisijos konkrečios informacijos apie tai, kaip žalios infrastruktūros projektai bus į, įtraukti į regionuose įgyvendinamus iš sanglaudos fondų finansuojamus projektus, taip pat projektus susijusius su kova su klimato e, kaita, e, bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimą e, bei savame suprantama, koks finansavimo mechanizmas bus pasitauktas. Taip pat labai svarbu pabrėžti padėties rimtumą, įvertinti jau iki šiol įgyvendintus projektus. O kalbant apie ES naudojimus finansavimo mechanizmus ir priemonės, būtina e, jas tinkamai išnaudoti, skiriant dermą paramą žaliosios infrastruktūros projektų įgyvendintojams. Iki 2014 metų mes daug esame girdėję um, apie komisijos pristatomos žaliosios infrastruktūros projektus, tačiau labai svarbu sustiprinti šių projektų pamatus ir užtikrinti E, nuseklų jų gyvendinimą, suderinimą su atitinkamomis ES strategijomis, kurias įgyvendinus būtų galima sukurti daugiau pridedamosios vertės. Iš tiesų nepakanka tik tai patvirtinti konkrečius projektus, reikia dar ir nusaklausių įgyvendinimo. Ačiū. We have an expression, uh, twee halen mm free. Dėkoju, ponio pirmininkė, vadovaujamės principu uždumoki du ir gauni. Žalia infrastruktūra mums suteikia tiek daug privalumų, iš tiesų sumokam vieną kartą, o privalumų gaunam tiek daug. Jeigu būtų tai įprasta ekonomika, tai žmonės tiesiog bėgtų į parduotuves ir pirktų tą e, žalėją infrastruktūrą, bet dabar situacija kiek kitokia. Reikia investuoti į žalesnius miestus. Jeigu investuosime į juos, tai miestuose bus šalčiau vasaros metu, oras bus grinesnis, namų kainos pakils. Apskritai visuomeniai bus papildomos naudos. Taigi panašu, kad žalioji infrastruktūra uh, turi daug daugiau privalumų palyginus su sąnaudomis. Dar norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Olandijos mieste Naimehe buvo galima pasirinkti pilką arba žalę scenarijų ir buvo jei, ir buvo atlikti skaičiavimai. Jeigu būtų buvęs pasirinktas tas pilkasis scenarius, tai būtų 267 milijonai prarasti, o investavus į žalę infrastruktūrą buvo sutaupytas vienas like me, think... 230 milijonų pelno. Taigi labai svarbu investuoti į, į struktūrinius fondus bendrą žemės ūkio politiką. Kitas labai svarbus dalykas, ir aš norėčiau užduoti net ir tokį klausimą komisijai, kaip komisija paaiškins savo mintis, kad vyriausybėms, e, valstybėms, miestams būtų lengviau pasinaudoti tokiomis gairėmis? Ar bus parengtos kokios nors gairės, kuriomis būtų galima vadovautis? Ar bus parengtos kokios nors garbė, e, gairės valstybėms apie žaliosios infrastruktūros įdėgymą? Ir kalbėjom apie tai, kad nebus uh, išleista pinigų, net taryba pritarė tokiam pasiūlymui. Žalioji infrastruktūra yra puikiai iniciatyva ir čia galėtume ją pasinaudoti, kalbėdami apie struktūrinius fondus infrastruktūriniai projektai dažnai aplinkai ir gamtai nėra naudingi, tačiau įvykdę keletą pataisų galime taikyti tą vadinami no net loss principą. Taigi mano klausimas komisijai, ar jį yra pasirengusi įgyvendinti ir kitas politikas susijusios su žaliaja infrastruktūra. Dėkuoju. Dėkuoju, paskutinė sąrašė yra Ana Rosbach. Formand, jeg vil tale dansk. I ECR-gruppen byder vi udvikling. Dėkoju, kalbėsiu daniškai. Kalbam apie žaliosios infrastruktūros strategiją, labai džiugu, kad ji įtraukta į darbo tvarkę. Turi būti E, pasiekta pusiausvyrą tarp komisijos ir valstybių narių. Turi būti tokia sveika pusiausvyrą tarp šių dviejų elementų. Mes labai džiaugiamės, kad labai daug skirtingų temų yra įtraukta į šią strategiją. Manom, kad labai svarbu, kad žalioji infrastruktūra buvo, būtų susijusi su daugeliu politinių aspektų. Kalbant apie projekto ekonomiką, mes manom, kad reikėtų finansuoti jau dabar egzistuojančių fondų lėšomis. Nereikia įsteigti kažkokių naujų priemonių, nereikia prašyti papildomų pinigų ir papildomo finansavimo. Todėl džiaugiuosi, kad mes nesistengiam parengti naujų ES teisės aktų, bet mes naudojamės jau esančiais teisės aktais ir labai dėl to džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad jau naudojamės tais ištekliais, kurie yra. Be to labai svarbu, kad valstybės narės dalytųsi uh, gerąją praktiką. Tokiu būdu sutaupytume pinigų ir pasimokytume vieni iš kitų. Juk nereikia kas kartą išrasti naujo dviračio. Taigi dar kartelį noriu padėkoti, kad mes galime pasidalyti gerąją praktiką ir kalbėti apie žalį infrastruktūrą. Dėkuoju. Ačiū Anai Rosbach. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Vakenrot. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbėmiems parlamento nariams už komentarus, kuriuos jie pateikė dėl mūsų pasiūlytos strategijos dėl žaliosios infrastruktūros. Mes labai dėkingi už jūsų rezoliucijos projektą. Mes manome, kad tolesni žingsniai e, ir atspindi tai, ką jūs išryškinote. Taigi labai ačiū. Kai kalbame apie žalę infrastruktūrą, aš norėčiau pabrėžti, kad pats faktas, kad komisija nusprendė parengti tokią iniciatyvą šiuo metu, yra labai didelis, stiprus signalas, e, rodantis mūsų įsipareigojimus. E, šios darbo tvarkės potencialas kalbant apie aplinkosaugos politiką, yra iš tiesų labai reikšmingas. Tai yra labai stipri e, sąlyga, reikšminga sąlyga, kad artimiausiais mėnesiais ir metais galėtume pagaliau šioje srityje imtis ryškių konkrečių pokyčių, nes mes esame įsitikinę, kad žaliosios infrastruktūros plėtojimo politika yra e, labai svarbi, yra viena iš prioritetinių Mes jau labai daug esame padarę, daugelis dalykų buvo pateikta mūsų komunikate, tačiau kai kuriuos dalykus aš dar norėčiau išryškinti. Gairės, taip, mes jas parengsime, mes jas įrengiame, su, e, jas rengia atitinkamos tarnybos, kaip apie tai buvo paskelta ir mūsų komunikate. Šios e, gairės kai kuriais atvejais jau yra paskelbtos, pavyzdžiui, apie regioninį, regioninį fondą ir taip pat rengiame kitas gairės, kurios bus užbaigtos iki metų pabaigos, kad galėtume pasiūlyti valstybėms narėms ir visoms susijusioms valdžios institucijoms įsitraukti ir pasinaudoti to finansiniu e, e, instrumentu, kai yra tai siekiant plėtoti tą teisingą infrastruktūrą. Tačiau tai yra dvipusis reiškinys. Mes norime tai pabrėžti. Mes, kiek galėdami, stengiamės sustiprinti savo įsipareigojimus ir, ir veiksmus dėl žaliosios infrastruktūros. E, apie tai kalbame gairėse. E, tuos įsipareigojimus turi prisijimti ir pačios valstybės narės, tai turi tapti joms prioritetinės rytimi. Jūs turbūt žinote, kad poreikis yra tikrai labai didelis. Tačiau komisijos lygmenių mes galime padaryti labai nedaug. Dabar yra atėjęs laikas, nuveikus šį darbą, e, e, imtis darbo pačioms valstybėms narėms. Tad reikia atkreipti dėmesį vietos regionų institucijoms, kad jos e, praleisdamos tokią progą e, patirs e, tikrai didelės žalos per artimiausius septynerius metus, tai yra jos praleis tikrai labai didelį šansą, taigi jo reikia pasinaudoti, kitaip jos praras daugybę gerų progų kalbame apie finansavimo galimybės, galiu pasakyti, kad jos egzistuoja dokumentuose, kurie buvo patvirtinti e, bendro sprendimo prieimimo e, proceso metu dėl regionų finansavimo politikos, e, dėl bendros žemės ūkio politikos buvo numatytos atitinkamos eilutės ir jomis reikia pasinaudoti. Tad reikia, galima pasinaudoti įvairiais, keletų įvairių variantų, e, tik tai reikia atsirinkti savo prioritetus. Tad mes esame įstikinę, kad e, žalio infrastruktūra gali įgyti didesnę reikšmę atitinkamai e, suteikiant jai atitinkamą finansavimą per šį finansinį periodą. Taip pat e, labai svarbus, e, svarbu e, veikti draugės su kitomis partneriais, kitais partneriais, kitomis institucijomis, siekiant pasiekti dar daugiau, pavyzdžiui, bendratarpiaujant su Europos investicijų banku. Tai jau buvo padaryta. Mes esame numatę atitinkamų žingsnių siekiant plėtoti žalę infrastruktūrą. Taip pat reikia mobilizuoti ir kitus subjektus, kurie iki šiol nebuvo įtraukti į šį procesą, pavyzdžiui, privači, privačiuosius subjektus, e, teikiant jiems atitinkamų impulsų, paskatų ir numatant atitinkamas e, saugiklius. Taip pat mes e, dirbame ties keletų papildomų susijusių iniciatyvų Neminėsiu jų visų, tačiau viena, pavyzdžiui, susijusi su ponios e- Estrela paminėto sąsojomis e, su Natura 2000 e, tinklu. Tai taip mes stengiame išsiaiškinti galimybės toliau įgyvendinti tenga iniciatyvą. Tai yra labai svarbi iniciatyva, kuri prisidėtų prie uh, E, už, užtikrintų didin, e, biologinės įvairovės tolesnį didinimą, jos išsaugojimą, siekiant sukurti bendrą europinį tinklą, apvienijant tokias pastangas. Bet aš manau, kad e, pavyzdžiui minėtas Niderlandų pavyzdys yra taip pat labai puikus pavyzdys, kuris parodo, jog e, jau dabar e, visos tos pastangos yra e, realios, jos, jos, yra, jos vyksta. Ir tačiau, žinoma, reikia daryti daugiau. Ir tai reiškia, jog tų pastangų reikia ne tik tai Europos lygmenių, bet ir nacionalinių, regioninių lygmenių. Mes e, tam labai pritarėme, mes e, tikimės bendradarbiauti aktyviau su kitomis institucijomis, kaip e, regionų komitetu, ekonomikos socialinių reikalų komitetu. Rengsime atitinkamus susitikimus su šiomis institucijomis artimiausių metų, tikimės ir Europos parlamento įsitraukimo į ši, šios renginius. Žinoma, reikia diskutuoti ir su pačia taryba, tačiau tai, kaip jau sakiau, tai yra tarp institucinis bendro interesų reikalas. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovų. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi rugsėjo 24 dieną, 12 val. Spalio 17 dieną balsuosime komitete ir veikiausiai lapkričio mėnesį bus šis dokumentas svarstamas plenarinėje sesijoje. Labai ačiū visiems diskusijų dalyviams, visiems sponsoriams, autoriams šio klausimo, visiems tiems, kurie dar liko salėje iki posėdžio pabaigos, abiems kolegoms ir kolegiai, visiems linkiu geros popietės. Vėl susitiksime rugsėjo 25 dieną šioje salėje nuo 9 iki 12.30, nuo 15 iki 18.30, nuo 26 rugsėjo nuo 9 iki 12.30. Prašau jūsų darbotvarkė taip pat pasižymėti, ypač sekretariato e, darbuotojams ir mūsų padėjėjams, kad e, E, rugsėjo 26 dieną nuo 15.16.30, kuomet vyks bendras posėdis su įtrė komitetu, salė būtų pilna. Taigi dar kartą visiems ačiū ir geros kelionės tiems.